susirinkę čia, e, mus, kurie esame susirinkę, susirinkę čia, sieja du dalykai. Visų pirma, tai yra mūsų atsakomybė šiems milijonams e, žmonių, žmonių, kurie patikėjo mums savo viltis ir baimės. Ir antra, mums visiems labai pasisekė, kadangi Jeigu gyvenimą praleidi tarnaudamas kitiems, tai reiškia, kad gyvenai visaverti gyvenimą. Bet taip yra tik tuo atveju, jeigu mes pateisiname e, milijonų žmonių, kurie šiandien su mumis yra šioje salėje lūkesčius. Jeigu mums nesiseka, Jeigu mes to nepadarome, tai patys pažeidžiamiausi sumoka didžiausią kainą. Tai yra jauni vyrai ir moteris, kurie žvelgia į ateitį ir nemato nieko. Tai yra išsigandusios motinos pabėgėlės, glaudžiančios prie savęs vaikus, neturinčios vietos, galė, kurią galėtų vadinti namais, arba susirūpinę tėvai, kurie negali susirasti darbo, kad aprūpintų savo mylimus žmonės. Ir taip pat daugybė tų, kurie jaučia, jaučiasi palikti nuo šalyje ir kurių tapatybei kyla grėsmė pastarojo dešimtmečio pagrindinis bruožas buvo tas, kad žmonės pradėjo reikšti savo nuomonę. Milijonai žmonių visame pasaulyje išėjo į gatves, žygiavo, užėmė pastatus, sėdėjo, mm, skelbė Twitterio žinutės, e, podkastus, e, grotažymės ir sakė tai, ką nori. Ir jie visi nori to paties dalyko, tai yra teisingų galimybių, realių galimybių. Bičiuliai, žmonės visame pasaulyje pasakė, kur nori eiti, bet jie dabar žvelgia į mus, kad mes padėtume jiems eiti tuo keliu, jie žvelgia į mus ir laukia, kad mes numatytume ir pasiruoštume mm, ateities kliūtims. Ir tai mane skatina užduoti keletą klausimų. Kas jeigu? Ir tie klausimai nėra vien kažkokia užgaida arba teoriniai pasvarstymai, ypač mano regione, kur patys blogiausi scenarijai iš tikrųjų nėra vien hipotetiniai, jie dažnai per daug prieartėja prie mūsų tikrovės. Be to, tai, kas vyksta artimuosiuose rytuose, juntama visur, visame pasaulyje. Taigi norėčiau pradėti nuo mūsų regiono giliausios žaizdos. Kas jeigu pasaulis e, atsisakys e, dviejų valstybių sprendimo Palestinos ir Izraelio konflikte? Daugiau nei 70 metų trukęs konfliktas sužlugdė viltį dėl teisingumo. Dabar už vieną valstybę pasisakantis aktyviai siekia primesti neįsivaizduojamą sprendimą regionui ir visam pasauliui. Tai yra viena valstybė, kuri būtų grindžiama struktūrinė neligybė ir kurioje palestiniečiai būtų antrarūšiai piliečiai. Tai būtų viena valstybė, kuri e, atgręžtų nugarą, nusisuktų nuo kaiminystės, skatintų žmonių nesutarimus E, ir religijų nesutarimus visame pasaulyje. Prieš penkerius metus lankiausi šiuose parlamento rūmose ir kalbėjau apie E, pavojų, kuris, pavojus, kuriuo atsiras, jeigu mes nesugebėsime pasiekti taikos. Ir šiandien nuoširdžiai galiu pasakyti, kad tie pavojai dar padidėjo. Smurtas tęsiasi, e, toliau yra kūriamos gyvenvietės ir nepaisoma tarptautinės teisės. Aš e, tai kartojau daugybę kartų, bet tai kartosiu vėl ir vėl. E, taikesnio, taikesnis pasaulis nėra įmanomas be stabilių artimųjų rytų, o stabilus artimieji rytai neįmanomi, jeigu nėra taikos tarp palestiniečių ir izraeliečių. What if? Kas bus, jeigu mm, nebus rastas susitarimas dėl Jeruzalės miesto, kuris labai artimas man ir turi didelę istorinę reikšmę mano šeimai. Ar mes e, galime leisti atimti iš krikščionių ir musulmonų dvasingumą, taiką ir sambuvi, kurį e, simbolizuoja šis miestas, ir leisti įsivyrauti politiniam konfliktam? Dabar Pereinu prie naujausio konflikto tarp JAV ir Irano. Kas bus, jeigu kitą kartą ne viena pusė neatsitrauks nuo tos ribos ir įtrauks mus visus į neįsivaizduojamą chaosą? E, karas sukel, sukelia stabilumą, atsiprašau, sukelia pavojus viso regiono stabilumui. Be to, kyla pavojus, kad atsiras e, masinių trikdžių viso pasaulio ekonomikoje, įskaitant ir energetikos rinkas. Ir taip pat e, kyla grėsmė, kad e, vėl iškils e, terorizmas visame pasaulyje. Ir dar vienas klausimas, kas, jei, jeigu, kas bus, jeigu Irakas ne išnaudos savo potencialo ir nepatenkins savo žmonių lūkesčių ir vėl įsivels į 17 metų e, trukusį e, ciklą, kai matėme pakilimą ir nuosmukį, ar dar baisiau panirsi konfliktą. Irake yra 12 procentų patvirtintų pasaulio naftos išteklių. Tačiau, kas dar svarbiau, Ten gyvena daugiau negu 40 milijonų žmonių, kurie 40 mečius kenčia nuo karo, e, neigiamą poveikį turinčių sankcijų, okupacijos, sektorinio konflikto ir islamo valstybės teroro. Šiandieną to šalies ateitis e, yra susijusi su trapia taika. Ir aš e, tikrai nenorėčiau, kad mes pamirštume mūsų brolių ir seserų ten gyvenančių. Kas, jeigu Sirija taps uh, pasaulio varžybų įkaitę ir vėl įsivels į civilinį konfliktą. Kas, jei mes matysime pakilimą naują Islamo valstybės ir Siriją, taps e, išpolių prieš e, visą likusį pasaulį aikštelę. Sirija galbūt nebėra laikraščių pirmosiuose puslapiuose, nes nebegalvojame e, kasdien apie kančias, e, bet krize nesibaigė. Per pastaruosius devynis mėnesius daugiau negu pusė milijono žmonių neteko namų. Daug iš jų jau ir tai buvo pabėgėliai. E, ar mes e, šioje salėje esantis norime dar vienos Sirijos krizės su visų jos siaubu ir širdį draskančiamis pasiekmėmis? Ar norime dar vieną nekaltą vaiką pamatyti išplautą prie mūsų krantų? Ir aš manau, kalbu visų vardų, kai sakau, tikrai to nebenorime. Ir dabar noriu paklausti jūsų, kas bus, jeigu uh, E, Sirijoje prasidės tikras karas ir galiausiai ji taps žlugusią valstybę. Kas bus, jeigu Libija e, bus naujoji Sirija? Ir noriu pasakyti, atsiprašo vertėja ir pirmą atveju buvo Libija. Kas bus, jeigu arabų vyriausybės nesukurs daugiau negu 60 milijono darbo vietų jaunimui, ko taip reikės ateinantį dešimtmetį. Ir kas bus, jeigu mes nesugebėsime to padaryti ir tokiu būdu sukursime puikią dirbą veikti ekstremistinėms grupėms. Jiems bus lengviau e, verbuoti žmonės, jeigu mes neįspręsime e, nevilties ir pažeidžiamumo problemų. Ar mes galime leisti, kad regiono jauni žmonės gyventų neturėdami vilties? bičiuliai, tie pamastymai apie kas jeigu scenarijus, e, e, tikėkime, kad tai bus produktyvus e, veiksmas ir kad mes galėsime užkirsti kelią daugybė tragedijų. Mano tikėjimas Dievu įkvėpia mane optimizmui ir tikėjimui žmonijos stiprybę ir atsparumu. Visuomet galime pamatyti, geresnę, vieningesnę mūsų versiją, bet kur, kur pažiūrėsime. Šventasis Koranas mus moko, kad tiems, kurie yra kandrus ir pasitikė viešpačiu, bus gausiausiai atlyginta. Kantrybė yra sunkus dalykas pasaulyje, kuris niekas rodo nesulėtėja, kai e, priimami sprendimai per sekundės dalį ir tikimasi rezultatų iškart. Tačiau lyderystiai reikia priešingo dalyko - apmąstymų, išminties ir toleregiškumo. Mums labiau negu kada nors anksčiau reikia kantrios politikos, kadangi mes visi esame atsakingi už mūsų žmonių ilgalaikius interesus ir gerovę jų užtikrinimą. Mes turime reaguoti į e, įvykius, kurie labai greitai atsiranda e, su pasverta reakcija, kadangi politika nėra tas žaidimas, kur laimi greičiausias. Kartais, kuo greičiau mes einame į priekį, tuo labiau nutolstame nuo finišo tiesiosios. Mano tėvas, šviesios atminties karalius Huseinas, mane mokė, kad taikos kūrimas yra visuomet sunkesnis, tačiau kilnesnis kelias. Ir kai žengi sudėtingų kelių geriausia, kai žengi juo kartu su draugais, draugais kaip jūs ir Europos žmonės. Tokiu būdu mes kartu galime pasiekti ateitį, kurios nori jūsų ir mūsų žmonės ir kurios yra nusipelnę jie ir visas pasaulis. Dėkoju. Dėkojame jo didenybei Jordanijos karaliui. Tai nepaprastai svarbi mums kalba. Jordanijos karalius yra didelis Europos ir Europos parlamento draugas. Mes išklausėme šią kalbą, aistringą kalbą, už taiką, už dialogą, už bendradarbiavimą, ir matom, kiek darbo mūsų dar laukia. Jau metų pradžioje iškart pasidarė aišku, kiek uždavinių mes dar turėsime išspręsti ateityje. Ačiū Jums. Po dviejų minučių prasidės balsavimai, kol kas dėkoju.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 kad balsavimas truks valandą 20. Jeigu dirbsime sparčiai, galbūt pavyks baigti šiek tiek anksčiau. Pradėsime balsuoti dėl pirmininkų suingos sprendimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Pereiname prie Višnievska pranešimo. Norite pasisakyti dėl posėdžio tvarkos? Ne. Taigi, toliau yra vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Gerbiamas kolega Kolaja, leiskite baigti balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar, kolega Kolaja, ką norėjote pasakyti? Now my point is šiek tiek pasikeitė dabar situacija. Norėjau paprašyti, e, kad palauktumėte, kol visi susės. Labai daug buvo triukšmo ir negalima buvo net girdėti, ką jūs sakėte. Negalėjom girdėti, pirmininkė. Na taip, bet mes visi jau išsprendėme kartu šitą problemą ir periname prie kolegos Poremba pranešimo. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Kitas pranešimas – Vaiderė. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta toliau rezoliucija dėl Europos žaliojo kurso. Pirmiausia, 45 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 53 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta 46 vardinis balsavimas, prašom. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Pirminis tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, atmeta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, patikrinkime dėl antrosios dalies, prašome balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 14 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme. Patvirtinta. 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis, pirminis tekstas, pirmoji dalis, kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis vardinis balsavimas, prašau. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau trečioji dalis. Pirminis tekstas. Pir... Balsuojame už pirmąją dalį. Kas už, kas prieš patvirtinta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Toliau antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Daug susilaikiusiųjų, todėl balsuokime elektroniniu būdu. Prašau. Ar visi spėjo pabalsuoti? Baigėme balsuoti. Taip, atmesta. 15. Vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 47. Taip pat vardinis balsavimas. Prašom. Ar visi pabalsavot? Baigiame balsuoti. Atmesta. 16. Irgi vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštoji dalis. Dvi dalys. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 48. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trečias. Kas už? prieš susilaikė. Vėl neaišku, nes labai daug susilaikiusiųjų. Prašom balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Pirminis tekstas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 25 už, prieš, susilaikė, atmesta, 26 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devinta dalis, pirminis tekstas irgi dvi, iš dviejų dalių balsuojame dėl pirmosios elektroniškai. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau. 27 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau. Pirminis tekstas vėl padalintas į dvi dalis, kas už pirmąją. Elektroniškai balsuojame. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, prašom. Ar visi pabalsavo? Baigėme. Patvirtinta. 28 vardinis balsavimas taip pat prašome balsuoti elektroniškai. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 49 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Toliau 17 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Ketvirtas vardinis balsavimas. Ar visi pabalsavo? Baigėme. Atmesta. 50 pakeitimas, taip pat dvi dalys. Prašau. Pirmoji dalis – vardinis balsavimas. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Prašom. Ar visi pabalsavo? Taip pat atmesta. 14 dalis, pirminis tekstas iš trijų dalių. Šį kartą balsuojame dėl pirmosios elektroniškai. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis taip pat vardinis balsavimas. Prašau. Ar pabalsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Patvirtinta. 67 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15 dalis, irgi tai padalinta į dvi dalis. Pirmoji, dėl jos balsuojame elektroniškai. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, bet patikrinkime elektroniškai. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 16 dalis, 4 dalis. Kas už pirmą? Ant, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta trečioji dalis, kas už. Atsiprašau, pasakiau ne taip, nesijaudinkite, patvirtinta taip, sako pirmininkas. Tris, du kart pasakiau neteisingai ir tai iš tikrųjų reiškia atmesta. Dabar trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtoji. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtinta. 68 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 58. Vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 73. Vardinis balsavimas. Prašau. Ar pabalsavote visi? Baigėme balsuoti. Atmesta. 22 dalis padalinta į penkias, kas už pirmąją, kas prieš, patvirtinta. Antroji dalis, dėl jos balsuojame automatiškai. Ar visi pabalsavo, baigėme balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis, prašau balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti ketvirtoji dalis, Taip pat vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo, baigėme balsuoti. Patvirtinta penktoji dalis, irgi vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Patikrinkime jūsų pagėdavimą. Prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 23 dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalies, prašau. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 29 pakeitimas, taip pat vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 30 vardinis balsavimas. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 41. Dvi dalys. Pirmoji dalis vardinis balsavimas. Prašau. Baigime balsuoti. Atmesta antroji dalis. Prašau. Baigime balsuoti. Atmesta. 24 punktas, trys dalys. Balsuojame dėl pirmosios taip pat elektroniškai. Baigime balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 42 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 31. Dvi dalis ir abi dvi vardinių balsavimų. Prašau. Dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti atmesta. Antroji dalis. Ar visi pabalsavo, baigime balsuoti. Atmesta. Penktasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigime balsuoti. Atmesta. Pirminis tekstas. Taip pat dvi dalys. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Norit patikrinti? Taip, ne, atmesta. 32 taip pat vardinis balsavimas. Ar visi pabalsavo? Baigime balsuoti. Atmesta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34 vardinis balsavimas, prašom. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 30 tas punktas dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, patvirtinta, kas už antrąją, kas prieš, patvirtinta. 18 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 33 punktas originalus pirminis tekstas, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė patvirtintas, antroji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta, trečioji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 34 dalis, pirminis tekstas, prašome balsuoti. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 51 kas už, kas prieš, sus... kas už, pavargot jau, kas už 51, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 36, ne, dar reikia patikrinti 51 elektroniškai, prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 36. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Kas už antrąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau. 72. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti atmesta. 70. Vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 40. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 8. Numeris. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirminis tekstas. Trys dalys. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 45. Pirminis tekstas. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Patvirtinta kas ant už antrąją, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 46. Pirminis tekstas, 3 dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, trečioji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. 47. Pirminis tekstas padalintas į septynias dalis. Kas už pirmąją? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtoji už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktoji už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštoji už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintoji už, prieš susilaikė patvirtinta. 49 dalis, pirminis tekstas keturios dalys. Dėl visų balsuojame vardinių balsavimų. Prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, dvi dalys, abi dvi vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Tuomet originalus tekstas jau atkrenta. 54 punktas, prašom, vardinis balsavimas. 54. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 53. Prašome dvi dalys. Pirmoji vardinių balsavimų. Prašau. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 19. Vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 55 originalus tekstas. Prašome balsuoti elektroniškai. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintas pakeitimas vardinis balsavimas. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 56 pirminis tekstas, trys dalys, visos balsuojamos vardinių balsavimo, prašau dėl pirmosios. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 57. Pirminis tekstas dėl pirmos dalies vardinis, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė patvirtinta, trečioji už, prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtoji už, prieš susilaikė patvirtinta. Šešisdešimtoji dalis, vėl dvi dalis, kas už pirmąją, prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. 61 irgi pirminis tekstas dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 55 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 56 Trys dalys, 65, atsiprašau, trys dalys, vardinis balsavimas dėl pirmosios. Baigėme balsuoti. Patvirtintas antroji dalis. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis. Baigėme balsuoti patvirtinta. 56 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigime balsuoti. Atmesta. 72 punktas, originalus tekstas dėl pirmosios dalies. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, kas už antrąją, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Patikriname 72 punktas antroji dalis. Prašom. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 73. Pirminis tekstas, dvi dalys, abu balsavimai vardiniai. Prašau. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 75 punktas pirminis tekstas, dvi dalys. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 69 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo, baigėme balsuoti. Atmesta. 80 punktas, pirminis tekstas, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 71 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 12. Vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 57. Vardinis balsavimas. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Tai pirminis tekstas tuo būdu atkrenta. Toliau 83. Pirminis tekstas penkios dalys. Kas už pirmą? kas prieš, susilaiko patvirtinta antroji, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta trečioji už, prieš, susilaikė patvirtinta ketvirtoji už, prieš, susilaikė patvirtinta penktoji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 35 pakeitimas, prašom vardinti balsavimą balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 85 punkto originalus tekstas, vardinis balsavimas. Pirminis tekstas, taip. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 59 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 36 vardinis balsavimas. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl pirminio teksto, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 52 pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti. Toliau pirminis tekstas keturios dalys. Kas už pirmąją? Patvirtinta antroji. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtinta trečioji dalis už. Patikrinkime antrąją dalį, sako pirmininkas. Taigi balsuojame. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta ketvirtoji dalis vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 90 punktas, pirminis tekst, 90 punktas, pirminis tekstas, penkios dalys. Var, visi balsavimai vardiniai, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečioji dalis, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta ketvirtoji dalis, prašau. Ketvirtoji dalis. Baigiame balsavimą dėl jos. Patvirtinta penktoji dalis, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 60 pakeitimas. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 91 punktas, pirminis tekstas, kas dėl pirmosios, kas prieš, susilaikė patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Patvirtinta. 37 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 38 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 39 vardinis balsavimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Taip pat atmesta. 64 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 99 punktas pirminis tekstas dvi jo dalys. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 105 punktas pirminis tekstas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta patvirtinta toliau. 61 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta 62, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 13. Vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. Pirminis tekstas. Prašau. Patvirtinta. Tuomet 63 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame. Patvirtinta. 65 vardinis balsavimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 66 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 44 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto, taip kaip pakeistas per šį balsavimą. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Wir kommen nun zur Entschließung betreffend die Umsetzung und Überwachung der Bestimmungen. Toliau. Rezoliucija dėl piliečių teisių išstojimo sutartyje. Visi balsavimai vardiniai. Aštunta dalis, prašau. Baigėme balsuoti, patvirtinta 12 dalis, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 18 dalis. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 19 dalis. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 20. Visi balsavo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta visas rezoliucijos projektas, kaip toks, koks yra, balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. Parlamentarės Vizeler Lyma pranešimas ir pradėsime nuo trečiojo punkto. Dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, patvirtinta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintoji dalis, pirminis tekstas, trys dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntoji dalis, pirminis tekstas, trys dalys, už kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, kas už antrąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, devintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už,